presidenta. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Labas rytas, kolegos. Pradėkime sesiją. Pirmiausia, pranešimas vakar. Pirmininkas pranešė 166, 167 pirmos dalies ir 125 trečios dalies.